Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos. Paryžiaus Dievo motinos katedra buvo pirmoji mano gyvenime katedra. Tuomet gyvenau Paryžiuje. Buvau italas, europietis ir mano širdis yra sužeista kaip ir visų jūsų širdis, po to, kas įvyko vakar Paryžiuje. Esame šalia prancūzų, šalia prancūzijos. Tai, kas įvyko nėra ta žaizda, kuri greitai sugys. Reikia imtis veiksmų. Visi turime imtis veiksmų. Kai kurie kolegos paprašė pradėti rinkti pinigus, tą mes ir padarysime. Pastatysime dėžutę prie įėjimo į šią salę, tam, kad galėtumėte nusiųsti solidarumo žinią. apie tai, kad reikia atstatyti katedrą. Tai taip pat bus teigiamas Europos parlamento siunčiamas ženklas. Bet Europos parlamento vardu norėčiau padėkoti visiems prancūzijos ugnegesiams, kurie vakar kovojo su liepsnomis, kurios niokojo katedrą. Taigi, pasitikiu jumis ir tikiuosi, kad mes visi galėsime nusiųsti Europos parlamento ženklą Ir tikiuosi, kad ir taryba, ir komisija padarys viską, kad mes padėtume prancūzams ir kad padėtume visiems europiečiams. Dėkuoju. La seduta è aperta. Pradedame posėdį pagal mūsų darbo tvarkės projektą. Mes turėtume dabar išklausyti Europos vadovų tarybos ir komisijos pareiškimus dėl 2019 m. balandžio 10 dienos Europos vadovų tarybos susitikimo išvadų dėl Junktinės karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos. Išrodį suteikiu Europos vadovų tarybai, tarybos pirmininkui ponui Tuskui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbėjai Europos parlamento nariai, mėly bičiuliai. Iš šios vietos aš norėčiau uh, nusiųsti solidarumo žinę visiems prancūzams, kurie išgyvena didžiulę Paryžiaus strategiją. Ta sakau ne, kaip, ne tik kaip Europos vadovų tarybos pilietis, bet kaip ir Gdansko miesto pilietis. To miesto, 90 procentų kurio buvo sunaikinta per antrąjį pasaulinį karą. Ir po to miestas buvo atstatytas. Jūs padarysite tą patį. Iš Strasbūro, tai iš uh, ES sostinės, aš norėčiau paraginti visas valstybės to prisidėti. Aš žinau, kad Prancūzija galėtų tai padaryti ir, viens, ir savo pastangomis, bet ši mūsų visų pagalba bus daugiau, daugiau nei tiesiog pagalbos suteikimas. Nes Paryžiaus Dievo motinos katedra yra, yra simbolis to, kad mūsų sieja kur kas daugiau nei tiesiog sutartys. Ir Šiandien mes turime ieškoti to, kas mus vienyje, nes mes žinome, kiek daug mes galime prarasti, jei apie tai pamiršime. Mes norime apsaugoti mūsų uh, bendrumą. Praeitą savaitę 27 valstybių ir vyriausybių vadovai kartu pritarus Junktinės karalystės vyriausybei sutiko pratesti Junktinės karalystės išstojimą iki šių metų spalio 31 dienos. Šis pratesimas e, suteiks šiek tiek politinės erdvės, kuri reikalinga tam, kad galėtume surasti dabartinės situacijos sprendimą. Ir aš tikiuosi, kad Junktinė karalystė pasinaudos tuo laiku tinkamai. Europos vadovų taryba nusintė labai aišku ženklą Junktinė karalystė, kuri siekia išstoti iš Europos Sąjungos. Jei išstojimo susitarimas uh, E, bus patvirtintas, tuomet e, Junktinė karalystė išstos per pirmąją kito mėnesio dieną. Visiems yra aišku, kad mes negalime pradėti iš naujo dėrėtis dėl išstojimo susitarimo. Tačiau tam, kad galima būtų palengvinti ratifikavimo procesą, 27 valstybių narių Europos Sąjunga sutiko peržiūrėti politinę deklaraciją, politinį pareiškimą dėl mūsų ateities santykių su Junktinė karalystė, jie keisis situacija. Praeitą savaitę Europos vadovų taryba pakeitė uh, uh, uh, sprendimo logiką ir mes pasiūlėme ilgesnį, atidėti datą ilgesniam laikui, o netrumpesniam, kaip to nori Junktinė karalystė. Uh, Tai buvo mano pasiūlymas ir e, jį pateikiau, todėl kad būtent e, ši galimybė suteikia mums e, tas, um, sąly, užtikrinę sąlygas, kad bus aptartos visos galimybės. Ir kad įvyktų breksitas galiausiai, jei to norės Britanijos žmonės. Uh, Be to, tai leis taip pat susitelkti ties kitais e, prioritetiniais klausimais, pavyzdžiui, priekyba su JAV. Aš žinau, kad kai kas baiminasi, kad Junktinė karalystė gali panorėti sutrukdyti sklandžiam ES finansavimą per tą laiką. Bet 27 e, valstybės narės atsisakė pasiduoti tokiai baimiai ir panikos kelimui. Nuo pat darybų pradžios Junktinė e, karalystė elgėsi atsakingai ir konstruktyviai. Todėl mes nemanome, kad e, jos e, požiūris pasikeis. Trečia, šitas lankstus datos, išstojimo datos atidėjimas galės būti po to pratęstas dar šeš, šešių mėnesių laikotarpiui. Tai suteiks šiokį tokį aiškumą ir mūsų piliečiams, ir verslininkams. Priemas tokį sprendimą, Junktinė karalystė turės surenkti Europos parlamento rinkimus. Turime tam rimtai ruoštis. Junktinės karalystės atstovai dirb šiame parlamente kelias mėnesius, o gal net ir ilgiau. Jie bus visą teisę Europos parlamento nariai ir turės visas Europos parlamento narių teisės ir įsipareigojimus. Apie tai kalbu šiandien todėl, kad aš aiškiai pasipriešinau pasiūlymui traktuoti Junktinę karalystę per tą breksito atidėjimo laikotarpį kaip antrarūšę valstybę narę. Taip negali būti. Ir todėl aš prašau ir jūsų pasipriešinti tokiems pareiškimams, jei jų išgirsite šiame parlamente. Aš žinau, kad abiejose Lamanšo pusėse kiekvienas, įskaitant ir mane, jau pavargo nuo breksito. Tai yra visiškai suprantama. Tačiau tai nereiškia, kad mes galime dabar pasakyti viskas. Baigta, jau pavargome. Privalome toliau traktuoti breksitą atvira dvasia ir civilizuotai, nes kad ir kas beivyktų, vyktų, mūsų sieja bendras likimas ir mes norime likti draugais ir artimais partneriais ateityje. Per Europos vadovų tarybos susitikimą vienas iš vadovų pasakė, kad neturėtume da, vadovautis iliuzijomis Tuomet aš į tą pasisakymą nesureagavau, o dabar aš galiu Jums pasakyti, kad išgyvename sudėtingus laikus mūsų istorijoje ir mums reikia e, svaj sugebėti svajoti, mums reikia svajonės. Negalime pasiduoti fatalizmui. Aš tai bent jau visuomet svajosiu apie e, geresnę ir e, suvienytą Europą. Mili bičiuliai, tai yra paskutinė plenarnė sesija per šią kadenciją. Tikiuosi, kad po rinkimų man dar uh, teks garbė su daugiu iš jūsų susitikti. Dėkoju. Much, Ačiū, ponė va, tarybos vadovė. Dabar žodis komisijos pirmininkui Žanui Klodui Junkeriui. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, parlamento nariai. Vakar buvo baisi diena visiems, kurie myli Prancūziją ir Paryžių. Visų mūsų gyvenime Paryžius nėra neutrali erdvė. E, tai vieta, kurioje visi norėtume dar kartą įsimylėti. Ir vakar tą miestą ištiko tragedija, ne tik architektūrinė tragedija, Tai e, palėtė prancūzų gyvenimus. Jie stebėjo, kaip liepsnos pasiglemžė svarbų paminklą, nes e, daugelis, visi, kas būna Paryžiuje, aplanka, aplanko Dievo motinos katedrą. Ir ta katedra vakar buvo e, labai, ta katedra vakar labai nukentėjo, tai e, palėtė mus visus, mes liūdime ir aš norėčiau išreikšti užuojautą visų komisijos narių vardu ir mes remsime Prancūzijos pastangas ją atstatyti. Tai palėtė ir sužydė Prancūziją, prancūzus, tai sužydė Europą, mus visus sužydė. kai pasibaigė Europos vadovų posėdis ketvirtadienio pary, paryčiais. Um, iš, toliau sprendžiame breksito klausimus, bet ir taip pat daugybę ES svarbių klausimų. Mes sutelkėme dėmesį į pozityvę ES darbo tvarkę. Ir kalbėsiu glaustai. Praėjusią savaitę Europos vadovų taryba uh, bendrai su Junktinė karalystė priėmė bendrą sprendimą pratesti pagal 50 straipsnį numatytą laikotarpį iki šių metų spalio 31-osios. Toks sprendimas buvo padarytas dėl kelių priežasčių, taip pat ir su parlamento parama patvirtinome reikalingas apsauginės priemonės ir esame pasirengę E, breksitui be sutarties. Tačiau mūsų bendrai nebūtų naudingas e, Junktinės karalystės sukretimas. Vien, vieninteliai, kurie tuo džiaugtųsi būtų tie, kurie kovoja prieš daugia šališkumu paremtą tvarką. Be to mes niekada neišmetame ES narių. Antras, siekiame e, užtikrinti ir šio parlamento be visų institucijų nuoseklų veikimą. Jei Junktinė karalystė lieka ES nare gegužės 23, ji privalo renkti Europos parlamento rinkimus. Jei susitarimas dėl išstojimo nebus ratifikuotas gegužės 23-ąją, e, išstojimo laikotarpis, išstojimo terminas pratesiamas iki spalio 31-osios. Tokia yra teisinė situacija. Taip pat nusprendėme, kad nereikia breksito svarstyti kiekvieną savaitę ir kad reikia jungtiniai karalystiai skirti laiko ir erdvės rasti kelią iš aklavėtės. Kai susitarimas dėl išstojimo bus patvirtintas, komisija glaudžiai dirbs su Europos parlamentu, kaip ir elgiamės per visas dėrybas dėl breksito. Visapusiškai skaidrios dėrybos bei e, glaudus darbas su e, breksito e, klausimų darbo grupė Europos parlamente buvo mūsų stiprioji pusė ir noriu pasakyti, kad ir toliau taip dirbsime. Kad ir koks sprendimas būtų priimtas bendrajame komitete, komisija įtrauks į tuos sprendimus parlamentą ir atsižvelgs į jūsų nuomonę. Mes išmokome e, labai atsižvelgti į bendruomenių rūmų sprendimus per pastarąjį mėnesį, bet noriu aiškiai pasakyti, Brexito klausimų sprendimai nebus prieštarau, priimami prieštaraujant parlamento nuomoniai ar demokratijai. Ir sprendimas dėl breksito bus priimtas tik visapusiškai atsižvelgiant į parlamento nuomonę. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, spalio 31 yra naujasis terminas e, Junktinės karalystės išstojimo su sustarimu, nebent nebus e, jis ratifikuotas Britų vyriausybės, tuomet turime ruoštis kitam, vadinamam breksitui. Be abejo, Junktinė karalystė turi ir galimybę atšaukti breksitą, tą pasakė ir Europos e, teisingumo teismas, tačiau ne man dėl to spręsti. Ir tik taip pat e, spalio 31 31 datos apskritai nelabai mėgstu. Spalio 31, reikia pasakyti, yra mano paskutinė darbo diena kaip komisijos pirmininko. Taigi tikrai negalės naktį vykti posėdis ir tęstis iki paryčių. Aš 12.00 naktį turėsiu išeiti. Tada liks tik panas Tuskas salėje. Aš norėjau tapti komisijos pirmininku visų pirma. Antra, norėjau, kad viskas vyktų sklandžiau, sparčiau, kad socialinė Europa stumtųsi pirmin. Mes nemažai ką nuveikėme, tačiau daug kas dar liko nepadary, nepadaryta. Ekonomikos ir pinigų sąjunga norėjau paspartinti ir jos kūrimą. Norėjau kad e, eurozonoje būtų aiškiai kalbamasi tarpusavyje, kad mokslininkai, studentai, tyrėjai taptų šios visos breksito istorijos auka yra visiškai nesuprantamas dalykas ir turime pasirūpinti tuo, kad e, ši šalis e, netoltų dar labiau nuo Europos. Bet atsakymas į klausimą, kokiu būdu toliau bendrausime, turi ateiti pasiekti mus iš Londono. Tiek vyriausybė, tiek opozicija, ir esu dėkingas už tai, dabar jau mesga dialogą, kalbasi. Tai yra švenčiama kaip e, didžiulė pažanga, breksito kontekste tai gal iš tiesų yra pažanga, tačiau apskritai nėra normalu, kad taip vėlai tik tai e, opozicinės e, priešiškos jėgos imasi tarpusavyje e, tartis. Kada išstos Junktinė karalystė iš ES yra tik jos pačios valioje? Kaip išstos? Mes jau esame sutarę 2018 m. lapkritį kartu su premjere May. Esame sudarę sutarimo sąlygas. Ir toliau tas sustarimas e, ir jo nuostatos e, išlieka, tikrai nebesidarėsime iš naujo dėl paties sustarimo. Ir apie ateitį ES e, ir pareiškimus dėl to galime, aišku, kalbėti, bet tik tiek. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, mūsų bendrijos ateitis E, tęsiasi už breksito ir tik Brexitas tikrai neturi kliudyti mūsų svarbiausiams prioritetiniams darbams. Būtent dėl to Europos vadovų taryba sutarė dėl dviejų dalykų. Visų pirma, kol Junktinė karalystė lieka ES nare, mes tikimės iš jos konstruktyvaus, atsakingo ir lojalaus bendradarbiavimo. Tai principas, kuriuo paremtos sutartys ir privalu jo laikytis. Mes ne tik paisome šio, šio principo, mes reikalaujama lojalaus ir atsakingo bendradarbiavimo. Antra, nėra antrarūšių valstybių narių, bet jei konkreti valstybė nori išstoti iš ES, kitos 27 narės turi teisę e, vieningai spręsti bendrijos ateities klausimus. Tai tikrai nenaujiena. Nuo 1997 e, m. Europos vadovų taryboje atsirado euro grupė prieš Britų, Danų ir Švedų poziciją. Ir Eurogrupėje dirba tie, kuriems rūpi Europos piniginės sąjungos kūrimas ir jie turi teisę posėdžiauti ir tai ir daro ir pasiekė tikrai įspūdingų rezultatų. ES laukia strateginio masto iššūkiai, į kuriuos ji privalo atsakyti. Visų pirma, Sibų mieste e, gegužės mėnesį susitikę kalbėsime apie ateities projektus. Kitas klausimas tai kita daugiametė finansavimo programa, e, kurią, dėl kurios sprendimą e, turime priimti spalio mėnesį ir busimieji Europos šalių vadovai, e, Europos parlamento nariai nori patraukti savo pusę Europos rinkėjus, turėsime išrinkti naująjį Europos komisijos pirmininką ir naują Europos vadovų tarybos pirmininką. Europos e, vadovų taryboje priimami svarbus sprendimai. Turime nepamiršti ir priekybos sutarčių su didžiausiamis pasaulio galimybėmis, taip pat ir Kinija, su kuria praėjusią savaitę įvyko konstruktyvus vadovų susitikimas. O birželio e, mėnesį didžiojo dvidešimtuko susitikime bus svarstami kiti svarbus klausimai. Visa tai yra svarbesni dalykai nei visos peripetijos, uh, susijusios su breksitu. Europa toliau uh, gyvuoja. Ačiū. Grazie, signor Presidente. Voglio... Dėkoju ponui pirmininkui. Norėčiau kolegoms priminti, kad e, per tarybos posėdį aš kalbėjau apie parlamento orumą. Aiškiai pabrėžiau, kokį vaidmenį vaidina mūsų parlamentas Mes e, nesame kažkoks, kažkokia taksi mašina. Ir per visas darybas dėl Junktinės karalystės išstojimo visuomet būtina atsižvelgti į mūsų institucijos vaidmenį. Tai yra prioritetinės mūsų vertinimų klausimas ir tikiuosi, kad aš kalbu visų parlamento narių vardu. Me, mūsų vaidmuo yra įtvirtinta sutartys ir, ir tikimės, kad visos 28 valstybių ir vyriausybių vadovai tai supras. Ponas Gonzalės Pons, e, noriu e, pakalbėti apie skausmą, kurį sukėlė E, degančios Dievo motinos katedros vaizdas. Mes e, jutome tą patį kaip ir prancūzai - nusivylimą, bejėgiškumą. Ir šį rytą visi norime prisidėti prie e, to pastato atstatymo. E, tautos neauga, ne, nekuriamos, e, kuomet verkia draugė, tik tai tada, kai kuria draugė. Ir drauge atstatysime tą katedrą. ES turėtų šiandien įsipareigoti teikti ekonominę paramą ir skirti uh, profesionalus, amatininkus, menininkus, kurie atstatytų katedrą, kaip jos buvo atstatomos praeitie, kuomet visi susivienydavo šokiam, tokiam projektui. Dievo motinos katedros gaisras priminė mums, kad niekada nesame vieni. Uh, kuomet susidurėme su gaisru, e, destrukcija, egoizmu. Ir kuomet mačiau degančią katedrą, klausiau savęs, bet kodėlgi Britai nori išstoti iš ES? ES yra principų ir vertybių bendryje. Jei tau atrodo, kad kažkas nefunkcionuoja, bandai ją reformuoti ir išspręsti tą klausimą, bet ne atsitolini, neišeini, nes vertybės ir toliau lieka bendros ir, dėl, ir vertybės neaukojamos. Kas vyko, tas vyko ir iš breksito išmokome keletą dalykų. Politikas negali pažadėti to, ko negalės iš, ištesėti. Antra, politikoje melas visada susijęs su apgaulė. Ir trečia, ryšiai, kurie e, yra e, sukurti istorijos bėgė, negali būti sutrauk, sutraukomi dėl ekonominio egoizmo. E, man Europa yra neužbaigta be Junktinės karalystės, bet jei Britų politikai negali rasti sprendimo, iš, iš šeimo, iš aklavėtės turėtų e, suteikti žodį žmonėms, išsakyti savo nuomonę. E, Dievo motinos katedros gaisras atskleidė, kad mes per nelik daug e, skiriame dėmesio e, Brexitui. Aš vertinu Britų politikų e, sprendimus, bet šiandien dėl to gaisro aš jaučiuosi labiau europietis, nei mąstydamas apie pasipiktinimą, kurį man kelia Brexitas. Dabar socialdemokratų pažangaus alijanso frakcijos vardu po žodis kalbės ponas Bulman. Gerbėjai kolegos, šį rytą mes visi esame susivienyje, kai kalbame apie Paryžių. Visiškai teisingai sakome, kad Paryžiaus katedra yra mūsų da, uh, tragedija. Ir prancūzams visiškai teisingai sakome, jūs nesate vieni. Ir tai yra mūsų da, europietiško solidarumo apraiška. Ir vadovautumėsi šio Europo, europietiško solidarumo dvasia, aš norėčiau padėkoti pirmininkui Tuskui Jūs ėmėtės atsakomybės, e, suteikdamas e, Junktinį karalystiai šį termin, e, išstojimo datos atidėjimo, atidėjimą. Nes kitaip Junktinė karalystė būtų labai daug sumokėjus. Bet kasgi mokėtų tą didžiulę kainą? Ne melagiai, ne tie, kas. Uh, reikalavo breksito. Visi europiečiai turėtų tą sumokėti, o tie europiečiai, kurie reikalauja da, sąžiningų da, da, darbo sąlygų visoje ES, bet, bet Jums tai visiškai nerūpėjo jūsų šalyje. Ir e, ponas Junkeris, ponas Tuskas, Europos vadovų taryba, priimdami atsakingus politinius sprendimus, užkirto kelią tokiam netvarkingam išstojimui. Bet o pirmininkė, norėčiau taip pat padėkoti Jums už tai, ką Jūs sakėte apie valstybių narių teisės, tol, kol e, to, to šalis yra valstybės narės. Ir tai, ką pasakėte apie valstybių narių atstovus, kurie dirba šiame parlamente. Tai nėra kokios nors partinės ideologijos klausimas, tai yra orumo klausimas. E, tai yra mūsų demokratinių, čia kalba eina apie mūsų demokratinius principus. Be abejo, mes pasveikinsime pas mus atvykusius, e, prie mūsų prisijungusius e, Junktinės karalystės atstovus ir be abejo, mes elgsime su jais kaip su visą teisės parlamento nariais ir mūsų frakcija, mano frakcija tuomet, visuomet to reikalaus. Esu tikras, kad ir po gegužės 23-osios Jungtinėje karalystėje matysime, girdėsime naują diskusiją. Tai bus e, Brexito pabaigos pradžia. Pagaliau Jungtinės karalystės piliečiai turės galimybę išsisakyti dėl šio proceso, nes ir toliau parlamente mm, sprendimas yra blokuojamas Na, o kai matai, kokią kainą turėsi sumokėti už tą klaidingą žingsnį, klaidingą anksčiau priimtą sprendimą, e, tikriausiai yra ką pasakyti. Man atrodo, kad e, reikia taip pat žvelgti ir plačiau. Brexitas tai ne vien jungtiniai karalystėje aktualus klausimas. Jis yra svarbus ir toms valstybėms narėms, kurios Sąjungoje pasilieka. Ir taip pat m, mm, Putinai, Trumpai šio pasaulio salviniai e, matyti, kad nori sugriauti, sužlugdyti tai, ką sukūrė m, mm, Europos Sąjungos kūrėjai, e, Šumanai, Vilibrantai Europos ir matome Suomijoje, Švedijoje E, pavyzdžius, kai žmonės pagaliau supranta, kad mes esame ta jėga, socialistai esame ta jėga, kuri turi atsakymus į tos klausimus. Taip pat m, turime suprasti, kaip bus per regionius rinkimus Andaluzijoje, Italijoje, kokia situacija susiklostys. Mums e, užduotis yra aiški, mes, socialdemokratai, ginsime ES ir ateityje ją vesime į priekį. Per il gruppo dei e konservatorių ir reformistų Europos. Europos konservatorių reformatorių grupė, frakcijos vardu kalbės ponas Kamal. You... Pone pirmininkė, kai vakar, vakare stebėjote Notre Dame e, gaisrą, suvokiame, kad tai laikas priimti politinius sprendimus, ar esi europietis, ar prancūzas, ar britas, ar esi iš kažkur kitur. Visus nuliūdino e, tie vaizdai. Mano žmona e, studijavo Paryžiuje ir ji ten dirbo kurį laiką. Mes vykdavome į Paryžių ir ta katedra buvo e, Paryžiaus simbolis. Turime daug nuotraukų su to vaizdu. Pabandykite įsivaizduoti, kiek milijonų žmonių yra stovėję prie to pastato. E, daugeliu jų tai ne tik Paryžiaus simbolis, bet Europos istorijos simbolis. Ir nors tai nėra mano uh, E, religijos pastatas. Aš kaip ir jūs manau, kad turime visi susivienyti ir nešti savo indėlį į jo atstatymą. Daugelis tikėjosi, kad šiandienos diskusijų nebus ir kad Junktinė karalystė jau bus išstojusi e, kovo 29 arba net praėjusią savaitę. Tačiau turime primti gyvenimą tokį, koks jis yra. Britų vyriausybė toliau lieka įsipareigojusi tvarkingai, e, pasiekti tvarkingo Junktinės karalystės išstojimo. E, iš ES, kad Junktinė karalystė ir ES galėtų žvelgti į ateitį arba, kaip sakė Žanas Klaudas Junkeris, mąstyti apie pozityvę darbo tvarkę. Tačiau aš suprantu, kad jūsų kantrybė išseko ir kad jūs su nustebimu stebite tai, kas vyksta e, bendruomenių rūmose. Tačiau e, tai yra skaldantis klausimas ne tik mano šalyje, bet ir taip pat opozicinėse partijose. Ir daug kas klausia, kodėl anksčiau neprasidėjo e, darybos tarp dviejų partijų. Tai, kas šiame parlamente daugam yra natūralių dalykų, tačiau vis dėlto reiškia, kad Britų parlamentinėje demokratijoje viskas veikia kitaip. Pažvelkite į bendruomenių rūmos. Pamatysite, kad opozicinės partijos sėdi viena priešais kitą, o ne šalia viena kitos, kaip šiame parlamente. Vienoje pusėje sėdi vyriausybė, kitoje opozicinė partija. Ir vietoj to, kad siektų kurti koalicijas, uh, viskas vyksta e, varžymosi politikos stiliumi. Abiejų e, partijų vadovai pradėjo kalbėtis ir praėjusią savaitę taryboje priimtas sprendimas pratesti išstojimo datą galbūt ne, ne tas, yra ne tas sprendimas, kurio pagidavo visi, ar, būt, ar ne, ne visiems jis patinka, bet tai buvo išeities paaiškos. Ir E, bendruomenių rūmai dirbs toliau. Mūsų ekonomika, politika ir mūsų šalis reikalauja tikrumo. Turime priimti sprendimą, kad ne, ne, neturėtume dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Atėjo laikas priimti pragmatiškus sprendimus. Padarykime tai, ką privalu padaryti. Pone Tuskai, noriu padėkoti Jums už konstruktyvų požiūrį praėjusią savaitę, lyginant su kai kuriais jūsų pareiškimai. Manau, kad jūsų pasisakymas Europos vadovų taryboje buvo tinkamas, kad turime nesiekti žeminti ar priminti, kas buvo negerai, bet e, siekti žengti priekin, kurti partnerystę, kuri atlaikytų laiko išbandymus. Pone pirmininkė, Jungtinė karalystė yra atsidūrusi ir anksčiau sudėtingose situacijose, bet mes paprastai viską atlaikydavome ir išspręsdavome. Aš tikiuosi, kad ši, ir šį kartą tai bus. Kolegos, asmeniškai norėčiau užbaigdamas pasakyti štai ką. Tai veikiausiai paskutinis mano pasisakymas čia šiame parlamente po 14 metų. Ir ar mes, mes sutardavome ir nesutardavome per tuos metus visko buvo. Aš noriu Jums visiems padėkoti už Jūsų darbą, padėkoti už tai, kad buvote šių visų potyrių dalimi ir linkiu Jums visokiojo pasiekmės ateityje. Ačiū. Thank you, Mr. Kamal. Prossimo intervento è quello del Presidente. Dėkuoju, pono Kamalė. Toliau kalbėjęs Alde frakcijos vardu, ponas Firkoštat. Pone pirmininkė, pirmiausia, kaip ir kolegos. Uh, Ir kaip da, ponas Tuskas ir ponas Junkeris, aš taip pat norėčiau pasakyti, kad man skauda širdis dėl to, kas įvyko vakar vakare Paryžiuje. Ir aš tikiuosi, kad mes visi susitelkę galėsime padaryti viską, kad katedra atgimtų, kad atgimtų dar gražesnė nei buvo. Paryžiaus Dievo motinos e, katedra, yra Paryžiaus katedra, yra Prancūzijos katedra, yra mūsų visų katedra. Pone pirmininkė, ponė e, Tuskai, Aš žinau, kad šis parlamentas niekie, neprisidėjo prie jūsų trečiadienį priimto sprendimo, tačiau aš norėčiau vis tiek jūs perspėti apie tai, kad toks sprendimas praeitą savaitę turės nemažai pasiekmių. Iki šiol mums pavyko elgtis vieningai ES. Visos 27 valstybės narės elgėsi vieningai. Ir taip pat elgėsi ir trys institucijos - taryba, komi, Europos komisija, Europos parlamentas. Uh, Buvome susitelkę aplink mūsų dėrybininko figūrą Mišelio Barnie ir aš manau, kad jam reikia šiandien tikrai labai padėkoti už jo nuveiktą darbą. Ši mūsų vienybė, mano galva, ponė Tuskai, ir tą turiu atvirai pasakyti, da, uh, susiduria su uh, grėsme buvo, kai kas siūlė nepratesti iš vis išstojimo datos arba suteikti labai trumpą pratesimo laiką, kelių dienų, gal kelių savaičių. Jūsų suteiktas pratesimas yra šešių mėnesių ir visi žino, kad spalio 30 E, pirmoji yra per nelik e, artima data, kad galėtume realiai ką nors pakeisti, iš esmės pakeisti breksito procesą ir per toli, kad galima būtų paskatinti spartesnį sprendimų prieimimą rinktinėje karalystėje. Ir da, Ir aš žinau, kad e, aš nevadinsiu to, kas vyksta nesąmonė, kaip daro ponas Korbinas, jam viskas atrodo nesąmonė, bet aš manau, kad tai sukuria neaiškumą, kad tai paskatins toliau dėlsimą. Ir taip ir toliau tas breksio, breksito chaosas tęsis. Ir tai apnuodis ir patėti Europoje, ir artėjančius Europos parlamento rinkimus. Be to, mes da, e, da, olandiškai turime tokį posakį. Uh, Tai yra karvelių lizdas. Panašu, kad taip atrodys mūsų parlamentas, nes Junktinės karalystės e, parlamentarai galės prie mūsų prisijungti, po to galės kada nors iš, išskristi iš to mūsų bendro lizdo, kaip jiems atrodo tinkama. Ir da, kai kas sakė, kad Vesminsterio rūmai virto kvailių rūmais. Ir gal mūsų parlamentas susidurs su grėsme, kad mes tapsime karvelių lizdu. Ponas Kamalės e, kalbėjo apie tarp partinės dėrybas, tačiau dabar e, e, mūsų vilties, kad pavyks susitarti, lieka vis mažiau. Ir dabar mes matome, kad bendruomenių rūmai iš karto po to, kai sužinojo apie da, išstojimo datos pratesimą, priėmė sprendimą kokį - išeiti po atostogauti. Taigi viskas, kas vyksta, yra naudinga tik tai Nigelui Faradžui. Kodėl? Todėl, kad kaip jis jums pasakys, šiandien jis jau pradėjo rinkimų kampaniją, jau sukūrė naują partiją, Brexito partiją, kuri vejasi konservatorius nu, nuomon, nu, visuomenės nuomonės apklausose ir jis nori apnuodyti visus Europos parlamento rinkimus. Taigi aš jums štai ką pasakyčiau, kad jei uh, Korbinas nėra kvailys, jis padarys viską, kad pavyktų susitarti jau dabar. Toliau, ponė Tuska, jūs taip pat sakėte per tarybos susitikimą ir patą pakartojate šiandien, kad gal pavyks užkirsti kelią uh, Brexitui. Taip, aš pritarčiau tam, tai minčiai, bet sprendimą turi priimti Britanijos žmonės. Todėl aš pasakyčiau štai ką. Užuot žlugdę Brexitą, Padarykime viską, kad tas breksitas nesužlugdytų Europos, darydami viską. E, da, mes žinome, kad tokie žmonės kaip e, e, Borisas Johnsonas, ponas Kobinas nekenčia Europos. Ir mes negalime jiems leisti greuti Europos. Štai kam dabar reikia skirti didžiausią dėmesį. Ir man atrodo, kad praeitą savaitę, praeitą trečiadienį Europos vadovų tarybos susitikime per mažai apie tai buvo kalbama. Dėkuoju. Zimmer, Ačiū toliau, ponė Cime. Dvi minutės, prašom. Ponios ir ponai, ponai pirmininkai, kolegos, manau, yra tokių momentų, kai rinkiminės kampanijos e, kontekste vykstantis ginčiai turi liautis. Matėme vakar gaisrą Paryžiuje, kuris e, sukrėtė mus visus, kuris e, turės poveikio ateičiai. Dievo motinos katedra yra mūsų kultūros simbolis Paryžiaus, Prancūzijos simbolis. Aš prieš 45 metus e, nutariau studijuoti Prancūzijoje vien dėl to, kad e, pagalvojau, kitaip neturėsiu galimybės gal niekuomet apsilankyti Paryžiuje ir pamatyti Dievo motinos katedros iš arti. Tad nepriklausomai nuo frakcijų, manau, visi sutarėme, kad e, tapome pažeidžiami, kad tai yra simbolis to, jog esame pažeidžiami Europos Sąjungoje. Ir apie tai ir kalbamės ir dabar. Aš visiškai ne, nepritariu ir nesižaviu sprendimu, kuris buvo priimtas praėjusią savaitę. Man atrodo, arba reikia priimti sprendimą už arba prieš, tai yra išstoti arba neišstoti, bet papildomi šeši mėnesiai reiškia, kad Europos parlamentas ir demokratiniai rinkimai ES taps įkaitu viso to proceso. Tik po vasaros atostogų iš esmės prasidės tikrasis parlamento darbas ir tie kolegos Britai, kurie tuo metu bus parlamente, turi pagristų lūkesčių, tuomet turi teisių, kurios jiems priklauso. O vos tik tai pradėjus rimtai dirbti, jie turės vėl pasitraukti, tuomet iš naujo turėsime peržiūrėti frakcijų sudėti. Ar pagalvojote apie tai? Ar pagalvojote apie tai, kad e, ir taip jau sunku sukviesti žmonės dalyvauti rinkimuose? Daug kas tai, kas čia vyksta, vadina cirku netgi. Kaip bus tuomet dabar? iš tiesų reikėtų arba iki kadencijos pradžios e, išstoti, arba tuomet jau pasilikti visai jai. Ačiū. Dabar ponės Kotkato pusantros minutės. Velykos, o mes vis dar čia. Aš ir milijonai Britų bendrapiliečių tikrai tuo džiaugiamės. Aš džiaugiuosi, kad turėsiu galimybę užbaigti kadenciją, darbą kadencijoje, kurį man suteikė Britų ir Gibraltaro žmonės. Ir kad Europos parlamento rinkimai bus rengiami e, Junktinėje karalystėje ir kad už žalius balsuojantis piliečiai tai išnaudos kaip galimybę pasidžiaugti Europos vertybėmis. Mes mobilizuosime progresyves jėgas mūsų žemynė ir pasisieksime progresyvesnės ES. Noriu padėkoti tarybai, ypač pirmininkui Tuskui, už tai, kad paliko mums erdvės atsikvėpti ir dar kartą apmastyti breksitą. Europos kūrimas niekada nebuvo lengvas darbas ir jis e, prisiminė Europos kuriejų viziją ir kaip jie sugebėjo išspręsti sudėtingus laikotarpius ir kaip klausimai buvo sprendžiami konkrečiose šalise. Kaip žaliųjų atstovė visada grieš, laikiausi griežtos pozicijos dėl breksito, tačiau turime mąstyti ir apie breksito priežastis, kodėl žmonės pasijuto bejėgiai, nutolo, susvetimėjo, e, jau, jautėsi palikti e, kažkur gale ir kodėl tai balsavo 2016-aisiais. Linkiu kolegoms sėkmingų kampanijų. Parodykime, kad Europos parlamentas gali atnešti pozityvių pokyčių žmonių gyvenimuose. E, atmeskime neapykantos skaldimo politiką. E, Brit... Už Euro... Balsai už Europą Didžiojo Britanijoje tai bus svarbus ir taip įtikinsime savo uh, piliečius, kad mūsų ateitis e, ES šeimoje yra geriausia ateitis. Ponas Faraš, penkioms minutėms. Ačiū, labas rytas. 20 metų bandžiau e, atsisakyti šio darbo ir man jau atrodė, kad man pavyko, tačiau tikrai nežinojau, kaip pasielgs, neįtariau, kaip pasielgs Britų politikai. Taigi, viskas grįžta daugybė mūsų grįšime, nes ponas Verhofštat yra teisus, taip aš tai pasakiau. Jūs teisus. Brexito partija tikrai bus svarbi šiuose rinkimuose ir vienintelis būdas tam pasipriešinti, tai kad ponios Mei valdanti partija ir e, opozicija, ponas Korbin susėda ir susitarė dėl nuolatinės muitų sąjungos ir veiksmingos narystės bendrijos rinkoje E, verningoje rinkoje. Jeigu tai bus, Brexito partija laimės rinkimus, bet laimės bendruosius parlamento rinkimus šalyje, nes tai būtų visiška išdavystė. Taigi aš nemanau, kad tai nutiks. E, Kaip 15 metų dirbęs <coughs> parlamente lankiausi įvairiausiuose susitikimuose ir stebėjau uh, valstybių ir ES institucijų konfliktus - Austrijos, Airijos, Graikų, Vengrų. Ir galioja viena auksinė taisyklė - kad Bruselis visada laimi, nes valdžia ir gale Bruselio visada laimi. Tačiau niekada nebuvau tokiame Europos vadovų susitikime, koks vyko praėjusią savaitę, kuomet antrą kartą per dvi savaitės Britų premjerė atvyko ir maldavo pratesti 50 straipsnio terminą. Tai buvo žeminantis dalykas, ne tik būti Briuselėje, tai e, pažemino mūsų valstybės poziciją visame pasaulyje, e, bendry, e, šalių sandraugos valstybių, JAF akise, kurios mano, kad mes esame didi tauta. Ir pažadas, kad įstosime 20, kovo 29. Paskui buvo pasakyta, kad išstosime balandžio 12 kad tikrai iš, išstosime birželio 30-ąją, o dabar mums, mums pranešė, kad išstosime spalio 31-ąją. Helovino sutartis. Apsispręskite, kokios norite. Jeigu tai taip pat jūsų paskutinė darbo diena, ponė Junkerė, galima išstoti kartu. Bet jeigu viską paliksime šiai apgailėtinai premjeriai, Britų parlamentui šiam, tai tikrai neįvyks. Praeitie visada kritikavau valdžią be atskaitomybės, ypač svarbių Bruselio biurokratų, tačiau turiu pasakyti, kad ši betvarkė tai ne jūsų atsakomybė. E, betvarkė sukėlė Britų politinė sistema. Dvi partijos pažadėjo savo politinėme manifeste, kad jos įgyvendins breksitą. Įsipareigojo dirbti pagal 50 straipsnį, kuriame buvo aiškiai pasakyta, kad išstosime. Taip pat jos aiškiai sąja, kad išstosime be sudarties. Ir čia slypi išdavystė. Ir aš pritariu e, dėl to, kad Paryžiaus Dievo motinos katedros gaisras vakar yra baisi tragedija, kažkas gražaus prarasta, bet taip pat svarbus dalykai yra prarandami Junktinėje karalystėje. Times dienraštyje vakar dienos numerio e, viskas puikiai apibendrinta. Junktinės karalystės demokratija ko, kovo 29-ąją, e, balandžio 12-ąją, e, jei su jo 312 metų, tačiau ji atrodo ž, tiesiog numirė mėgodama kovo 29 šiais metais, o kaltininkus dar reikės teisti. Demokratijos e, kampanija už įstatymo viršenybę, žmogaus teisės ir visada pirmenybę atiduodant demokratiniam sprendimui, daugumai, mes jos pasigėsime kas nutiks Junktinėje karalystėje gegužės 21, ar tai tikrai tik susijęs su, su mūsų išstojimu, ar tai aps, neapsprendžia mūsų šalies tapatybės. Mūsų parlamentas yra seniausias pasaulyje visų parlamentų motina. Mes įtvirtinome valstybių, e, nacijų demokratiško vadovavimo principą pasaulyje. Aš žinau, kad kai kas mano šalyje yra nusivylę, tačiau kiti yra įsiutę nuo pykčio ir jie nesivelka geltonųjų liemenių ir nenori protestuoti, bet jie sako, mes, nu, kad mums reikia taikios revoliucijos, mes turime atsisakyti dvipartinės sistemos, kuri taip mus pavedė. Ir aš manau, kad jūs visi tikrai labai nustepsite, pamatę, kas nutiks gegužės 21-ąją. Britų demokratija išgyvens naują ateitį. Aš tikrai tuo tikiu. Gerbėjai kolegos, keli kolegos paprašė žodžio pagal mėlynosios kortelės procedūrą, tačiau kaip ir darė e, mūsų pirmininkas, mes negalime dėja suteikti jums tokios galimybės. Ponas Batinas, trims minutėms. 2016 metais buvo priimtas sprendimas dėl breksito ir jei jį būtų atsižvelgta, Junktinė karalystė būtų jau seniai išstojusi. 17,4 milijonai žmonių balsavo už breksitą, tačiau jų balsai nebuvo atsižvelgta. Ir akivaizdu, kad Europos parlamento rinkimai da, da, bus susijęs su e, Junktinės karalystės išstojimu. Tai bus refer, dar antras referendumas ir iš esmės bus ieškoma atsakymo, ar norime likti Europos Sąjungoje, ar norime iš jos pasitraukti. Tie, kas nori pasilik, e, pasilikti Europos Sąjungoje, turėtų balsuoti už liberaldemokratus, nes jie pasisako už e, narystę Europos Sąjungoje. O jie, jie nori, o jie žmonės, kurie nori, tie žmonės, kurie nori Brexito, turėtų balsuoti už UKIP partiją. Todėl, kad mes giname Brexitą. Net konservatoriai ir leiboristai nežino iš tikrųjų, kokia yra jų pozicija dėl Brexito. Uh, UKIP partija ir pasisako labai aiškiai už besalgišką pasitraukimą iš, Europ, iš Europos Sąjungos. Bet bet kuriuo atveju rinkimai suskaldės žmonės į dvi grupės visoje e, Europoje, tik Junktinėje karalystėje. E, pirmoji grupė nerimaus dėl to, kad bando kažkas iš išorės e, juos valdyti. o antra grupė pasisakys už grįžimą prie demokratijos. Viena grupė balsuos už laisvę ir nepriklausomybę, kita grupė balsuos už tarnystę kažkam kitam, tarnavimą kažkam kitam. Akivaizdu, vienai per kitaip, kad jokie atstovai. De, uh, gausiai sugrįž į šį parlamentą ir jie atstovaus tiem žmonėm, kurie reikalauja demokratinės atskaitomybės, Atsis, e, reikalauja atsisakyti griežto taupimo priemonių ir užtikrinti, kad jų ekonomika būtų valdoma taip, kad tai būtų jiems naudinga. E, jie balsuos prieš nekontroliuojamą masinę migraciją. E, tie žmonės balsuos už tai, kad būtų išsaugota jų kultūra ir jų civilizacija. Ir žinome, kad visoje Europoje žmonės parems tą. O, populistinės jėgas. Jungtinė karalystėje mes turime paprastą pasirinkimą - ar likti, ar išstoti. Junktinės karalystės nepriklausomybės partija prisidėjo prie to, kad būtų surinktas referendumas dėl breksito. Ir, Junktinė, ir šį partiją, UKIP partiją ir toliau uh, darys viską, kad breksitas įvyktų. Tie e, parlamento nariai, kurie, UKIP parlamento nariai, kurie bus išrinkti gegužės 23 dieną, darys viską, kad Junktinė karalystė išstotų iš ES. Ir e, tai, kas vyks e, rinkimų dieną, nusiūs labai aiškę žinę premjeriai. Išstokite ir takite PPO taisyklės. Mes uh, norime, kad breksitas įvyktų ir balsuodami už UKIP jūs balsuosite už tai, kad išstotumėte iš ES ir Britanijos piliečiai turėtų uh, e, gausiai ir masiškai paremti tą UKIP partiją. Gegužė 23 diena. Ponas Ujazdovskis, vieną minutę. Pone pirmininkė, kolegos, iš ties pajutome skaudų smūgį po vakar įvykusio gaisro, bet to pat metu matyti ir mūsų mm, valia toliau gyvuoti, egzistuoti. Buvo nutarta e, pratesti breksito terminą, man regis taip pražudyti ypatingų pasiekmių pavyko išvengti tiek Junktiniai karalystiai, tiek mums. Gal ne visi tai aiškiai supranta. Ponas Verhofstadtas, ką pasakė mane, kiek sutrikdė, jis kalbėjo gan dogmatiškai, jis lyg ir nepasakė prieš tai, kad Junktinė karalystė išstotų, bet čia joks neatsitiktinumas, o taip pat ir tai, ką kalbėjo ponas Faražas. Uh, Mums reikia žvelgti į šį procesą pragmatiškai ir kartu dirbti. Tuomet e, sėkmingai naisime tą kelią iki spalio 31-osios. Ačiū, ponas Brokas, pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone tarybos pirmininkė, komisijos pirmininkė, kolegos. Ar spalį kas nors pasikeis? Ar vis dėlto padėtis bus visiškai tokia pati ir niekas nebus išspręsta. Aš tikiuosi, kad Korbinas ir Mei susitars tarpusavyje bent jau bendruomenių rūmone, rūmose tikrai vertėtų dėti pastangas dėl to, kad būtų nuspręsta išeiti arba pasilikti, tačiau kiek įmanoma labiau vengti kieto breksito. Manau, galimybė stumtis pirmin susijusi su didžiaisiais ateities klausimais, tokiais kaip migracija, prekybos karai, vidaus ir išorės saugumas, klimato kaita, kiti dalykai. Turime užtikrinti, kad Europos Sąjunga e, surems pečius e, visos valstybės narės kartu ir dirbs siekdamos e, gelbėti situaciją. Ir kad nebus skaldomasi tarpusavyje ir nebus kalbama apie nacionalizmą taip entuziastingai, kaip čia ką tik kai kas darė. Ekonominė sėkmė ir vienybė kitais klausimais yra didžiausias e, ES pasiekimas. Aš per 30 metų sakau dabar paskutinę kalbą šiuose rūmuose ir galiu pasakyti, kad e, Europos istorija yra sėkmės istorija. Mes kadaise įkūrėme muitų sąjungą, kurioje gal ne viskas klandžiai veikia. Dabar turime 28 valstybių narių e, sąjungą, kurioje Europos parlamentas taria svarų savo žodį tapo žymiai reikšmingesnis ir dar pasakysiu kai ką dėl Dievo motinos katedros. Tai yra ne tiesiog katedra, tai yra e, mūsų dvasinių vertybių, maniškumo e, simbolis e, ir šventovė. Pamenu, kaip Helmutas Kolis kadaise verkė dėl to, kas vyksta Europoje ir kuomet viskas keitėsi. Nesužlugdykime to, juk nacionalizmas yra karas. Neleiskime jam įvykti. Ačiū, ponė Brokai. Dėkojame Jums, tai yra paskutinė Jūsų kalba Europos parlamente pasakyta. Tikrai puikiai dirbote ir nebūsite užmirštas ES politikų. E, sėkmės Jums, kuo geriausios klotės toliau. Užsitarnavote šiuo aplodismentu. Mornings, tai vienas iš tų jausmingų rytų, ponia Brokai. Aš tikiuosi, kad jūs įvertinote kolegų e, vertinimus jums. Dabar, ponas Korbet, ačiū. Aš prisijungiu prie tų, kurie minėjo Notre Dame ir prie jūsų žodžių, ponia Tuskai, kad e, prancūzų skausmas mums nesvetimas. Ir kai sakėte, kad mūsų aisto kai kas daugiau nei vien sutartis. Iš tikrųjų taip ir yra. Ir mane apstulbino, kai jūs tai pasakėte. Ir ponas Farič, kurio kaip visada nėra, kuris tuo metu sušuko nesąmonė. Manau, kad tai atskleidžia kai kurių sėdinčių šioje salės pusėje požiūrį. Bet tai yra praeities balsai. Britų žmonės pradeda permatyti melą, kuriems, kuris jiems buvo sakomas daugelį metų. Ir jie nebetiki melų apie breksitą. Pamenate, buvo sakoma, kad viskas bus paprasta, kai tuo tarpu viskas yra sudėtinga ir kad bus daug pinigų, kuriuos bus galima skirti nacionaliniai sveikatos tarnybai kad e, bus sudarytos prekybos sutartys su viso planeta ir taip bus kompensuota už tai, ką praras išduodami iš ES. Tačiau taip nėra. Britų žmonės visą tai pradeda suvokti. Ir būtent todėl jie taip baiminasi dar vieno referendumo, nes jie žino, koks būtų atsakas, jei tas referendumas būtų surinktas. Todėl konservatoriai nenori Europos parlamento rinkimų, nes jie žino, kad jie bus sutriuškinti tuose rinkimuose. Ir mane šiek tiek nustebino, kad ponas Verhofštat ir kiti šiame parlamente baiminasi tų rinkimų. Nėra pagrindo baimintis dauguma e, Britų, kurie sugrįš į parlamentą, nebus iš tos gaujos narių, kuris sėdi šioje salės pusėje. Ir bet kokiu atveju Brexitas reiškia, kad ES praras pirmą kartą istorijoje savo narę. Ir to sprendimo pasiekmes daug reikšmingesnės nei tai, kad vienoje frakcijoje bus šiek tiek daugiau narių nei kitoje per tuos rinkimus. Reikia žvelgti toliau atidėtas išstojimas turi būti panaudojamas teisingiams dalykams. Aš netikiu, kad opozicinių partijų dėrybos duos rezultatų, nes nieko nevyks, kol nebus e, pas, pasipriešinimo sukilimo konservatorių gretose, bet mes turime eiti priekin. Ačiū. Mr. Nicholson.